Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Protok Norėčiau pratesti darbą. Vakar dienos posėdžio protokolas yra išplatintas. Ar yra kokių pastabų? E, nematau norinčių pasakyti šio klausimu, taigi protokolas tvirtinamas. Pagal mūsų šios dienos darbo tvarkė vyks bendros diskusijos dėl keturių pranešimų, e, kurie sudaro taip vadinamai jūrinį paketą ir iš karto suteiksiu žodį e, pirmajam pranešėjui, ponai Degrandės Paskual. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente de la Comisión, señor Tajani. Ačiū, ponas pirmininkė komisarė, ponas Tajani ir